srityje pagal teisinį pagrindą, kuris yra numatytas sutartyse. Grazie, la diskusione chiusa e la votazione si... Ačiū, baigiame diskusiją šiuo klausimu, bus balsuojama ketvirtadienį vidurdienį. Kitas darbo tvarkės punktas yra pono Eller pranešimas dėl civilinio ir karinio bendradarbiavimo bei civilinių ir karinių pajėgumų tobulinimo. Suteiksiu žodį pranešėjų keturioms minutėms. Pone pirmininkė, pone komisarė, mėly kolegos ES valstybės narės, tarptautinių lygmenių yra įsipareigojusios nešti svarų indėlį sprendžiant civilinės ir e, e, karinės krizės visame pasaulyje. Šis įsipareigojimas uh, padarytas ir Helsinki, pagal Helsingio darbo tvarkę, dėje daugelio atveju lieka tik popierėje. Konkretus pavyzdys. Šiuo metu vykstančios civilinės misijos Eurolex arba Europol jau 25 procentai valstybių narių žadėtų etatų yra neužpildyta. Karinės ir kariniai ir civiliniai pajėgumai ES nėra e, tokie, kokie turėtų būti. Dėl to parlamentas nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą dėl civilinių ir karinių subjektų bendradarbiavimo ir civilinių ir karinių pajėgų kūrimo. E, parlamentas šiame pranešime pažymi, kad ypatingos ES civil, ypatingi ES civiliniai ir kariniai pajėgumai gali būti svarbių ES išorės e, instrumentų pagal BSGP. Jeigu mes norime e, e, tinkamai gyvendinti Lisabonos sutartį, tai turime pirmiausia galvoti bent jau apie teorinės diskusijas, Šis pranešimas buvo palaikytas plačia balsų daugumą FED komitete ir ten suformuoluota konkrečių pasiūlymų, kaip kad pavyzdžiui siekiama sukurti lygias teisės turinčią civilinę ir karinę struktūrą išorės veiksmų tarnybą, taip pat sukurti nuolatinę europinę vadavietę, taip pat, kad joje dirbtų kompetitingi e, valstybių narių deleguoti žmonės. Reikia sukurti e, paskatų sistemą, raginančią nacionalinius ekspertus dalyvauti misijose, švadavietės veikloje, formuoti, taip pat formuoti rezervą. Yra konkrečių pasiūlymų dėl e, personalo sudėties formavimo, dėl to, ką daryti dėl einamų misijų kaip kad būtų sukurtas specialus fondas pagal 41 straipsnį. Yra konkretus elementai dėl krizių valdymo, būtent dėl stipresnio bendradarbiavimo tarp karinių ir policinių pajėgų. Tai būtų pavyzdys kaip europinė žandarmerija. Reikia siekti jų veiklą labai konkrečiai apjungti operacinėje veikloje bei tai padės, aišku, įspręsti egzistuojančias operacinės kliūtis, toliau kovinės, koviniai junginiai. Pagal Andrėno mechanizmą turi būti viskas tinkamai finansuojama, taip pat kariniai junginiai turi veikti, kaip kad nustatyta Oslo gairėse, o kariniai junginiai turi e, galėti spręsti tiek karinės, tiek civilinės problemas, dalyvauti E, abiejų pobūdžių e, misijose. Kitas klausimas - moksliniai tyrimai ir technika. Viskas turi būti mm, panaudojama dviems tikslams. Reikia mm, panašias iniciatyvas įtraukti į 7 mokslinio tyrimų pagrindų programą. E, reikia, aišku, stiprinti bendradarbiavimą ir su jungtinėmis tautomis bei NATO. Reikia vengti struktūrų dubliavimuose, geriau išnaudoti esamus pajėgumis, taip pat kurti bendrus e, transporto pajėgumus bei stiprinti bendradarbiavimą tarp NATO ir ES, ypač krizių atvejai. Manyčiau, ponios ir ponai, parlamentas puikiai įgyvendina jam patikėtus naujus e, iššūkius Už šį pranešimą afete balsavo visos frakcijos. Mes regėme jį kaip mm, svarbu indėlį, kuriant ateityje Europoje civilinės ir karinės pajėgas. Ačiū. Jei e, abbiamo solo un oratore. Dėkoju. Spontaniški pasisakymai yra e, vienas kalbėtojas, taigi viena minutė ponui Sedelį suteikiama. Ačiū už suteiktą žodį, mėly kolegos, reikia įsišeiškinti, kas šiandien svarbiausia. Ar bendradarbiavimas tarp civilinių ir karinių visuomenių yra reikalingas. Esu įsitikinęs, kad civilinis ir karinis bendradarbiavimas turi būti stiprinamas. Vengrijoje buvo puikus pavyzdys 1997 metais buvo sukurta Vengrijos e, gvardija. Ji puikiai bendradarbiavo su Vengrijos armija, pavyzdžiui, kai reikėjo kovoti su potvinio padariniais ar užtikrinti reikiamą kraujo donorų skaičių. Taigi bendradarbiavimas įmanomas. Tačiau e, ar buvo Vengrijos gvardijos e, veiksmai įvertinti. Ne, ji buvo išformuota vietoj to, kad susilauktų pajėgos. Taigi, norint užtikrinti civilinį ir karinį bendradarbiavimą, reikia kurti panašias organizacijas kaip Vengrijos gvardija ir išreikšti jiems padėką už jų dedamas aukas. Ir šie žmonės turi susilaukti gilios pagarbaus mūsų visuomenėje. Ačiū. Dėkoju. Dabar kviečiu poną Erenhauser. Ačiū civilinių ir karinių pajėgumų apjungimas jau egzistuoja, egzistuoja e, situacijų vertinimo centras, kur yra apjungiama karinė ir civilinė informacija, tačiau čia reiktų pabrėžti e, ES siekį aktyviau veikti išorės politikoje per savo civilinį komponentą. Na, gal reiktų uh, tam tikrais atvejais atskirti civilinį ir karinį uh, elementą, tačiau man kelia abejonių pavyzdžiui uh, vengriška Jobik partija, kuris surengė eitynės viename Austrijos regione ir jie buvo ginkluoti karabinais. Aš nemanau, kad panašus reiškiniai yra priimtini. Aš noriu išreikšti griežtą e, nepastenkinimą tokiais reiškiniais, kurie aiškiai prieštarauja europiniai dvasiai. Ačiū. E, l'onorevole. E, Dėkoju. Pone Erenhauser. Ar jūs, e, ponė Sergė, aš norite sureaguoti? E, Labai trumpas atsakymas. Tai yra melas. Jobik arba e, Vengrijos gvardija niekada nėra padarę baudžiamojo nusikaltimo, niekada nenusižengėme įstatymams. Tai neoliberali politinė propaganda, kurią mes čia girdime. Ši propaganda bando Vengrijos gvardiją arba Jobik apjuotinti. apjuotinti. Mes tikrai griežtai laikomės įstatymu. Atsiprašau, tikrai neteigiau, kad Jobik partija pažeidė E, baudžiamąją teisę, aš sakiau, kad ji rengė ginkluotas eitinės kaimininėje šalyje ir būtent prieš šį atvejį aš protestuoju, tačiau jūs to tarsi ir nepaneigėte. E, e, Puiku. Dabar žodis komisarė, ponė Damanakė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pakomentuosiu pranešimą, kadangi tikrai tai yra svarbus pranešimas, labai naudingas. Uh, Norėčiau padėkoti ponui Elsneriui. Tai yra labai naudingas pranešimas, kadangi jame kalbama apie civilinę, civilinį karinį bendradarbiavimą. O tai yra komisijos prioritetas. Kalba eina apie svarbius dalykus, kurie yra svarbus konfliktų sureguliavimo klausimų. Kuriant išorės veiksmų tarnyba, būtent e, į šį prioritetą buvo atsižvelgiama. Vyriausiai galiotinė, kurdama šią tarnybą, renkasi tą kryptį, kuri yra numatyta pranešime, įtraukiant tam tikras bendros saugumo ir, bendros saugumo ir gynybos e, struktūras į išorės veiksmų tarnybą. Visiškai pritarėme civilinių pajėgumų kūrimui, tam, kad e, galėtumėme užtikrinti pusiausvyrą tarp išteklių. Atitinkami samdymo ypatumai yra dabar aptariami tam, kad būtų galima numatyti, numatyti tuos padalinius e, išorės veiksmų tarnyboje. Buvo atsižvelgta į nemažai svarbių dalykų ir buvo pradėti konkretūs veiksmai. Tai ypatingai yra susiję su civilinių karinių sinergijų kūrimu, Europos kovos grupių panaudojimu, taip pat e, mokymais, finansavimu, bendradarbiavimu su pagrindiniais partneriais, ypatingai NATO ir jungtinėmis tautomis. Taip pat pritarėme tam, kad reikia stiprinti santykius tarp ES ir jungtinių tautų. Jau nemažai ką esame kartu nuveikę, vyriausiai galiotinė vėl susitiko su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi Lisabonė, Lisabonoje praeitą šeštadienį. Santykiai tarp ES ir NATO yra labai svarbus klausimas, kaip vakar NATO viršūnių sutikime Lisabonoje buvo dar kartą akcentuojama. Taip pat ketiname gyventi visas praktinės priemonės, kurios galėtų sustiprinti konkretų bendradarbiavimą tarp ES ir NATO ir užtikrinti ypatingą bendradarbiavimą, kai abiejų organizacijų pajėgos yra dislokuojamos. Vyriausiai galiotinė ir Europos komisija tikisi tolesnio bendradarbiavimo su Europos parlamentu, sprendžiančios svarbius civilinio karinio bendradarbiavimo klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Balsuosime rytoj. Na, o posėdis rytoj prasidės 9 um, ryto iki 1. Na, po to nuo 3 iki pusės 9 ir po to nuo 9 iki vidurnakčio. Darbo tvarkė yra publikuota, paskelbta, ją galite rasti parlamento tinklapyje. Posėdis baigiamas.